je l'ai vu le jour même. Merci. Dear colleagues, it is. Uh, Mėly kolegos, metas pradėti. Jo lab, kad turime labai ilgą darbo tvarkę, taigi pradėkime nuo šešto punkto, ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. Dėl NEC Trečiasis dialogas dėl NEC direktyvos įvyko vakar, papiet. Ir buvo aptartos kelios nuostatos, taip pat ir komisijos e, ataskaitų reikalavimus, e, prieiga prie teisingumo, informacija ir nuobaudas. Be to buvo pasiekta tolesnės pažangos. Anksčiau apsarstytusiuose dalykuose, kurie toliau buvo aptarinėjami po techninių darybų. Dėl antrojo priedo, kur kalbama apie emisijų e, mažinimo E, įsipareigojimus. E, taryba paaiškino, kad e, pirmiausia valstybės narės turi peržiūrėti savo duomenis. Parlamentas iš savo pusės sutiko atsisakyti savo reikalavimų ir emisijų reikalavimai buvo sumažinti iki 20 procentų, oficialus kontrolės paketas Septintasis trilogas įvyko balandžio 19 dieną, pranešėjas pranešė e, tarybai e, apie e, organinį sektorių. E, taip pat buvo kalbama apie straipsnį, kur, kur buvo papildomi reikalavimai dėl oficialių kontrolių, e, kontrolius patikinimų ir taip pat e, Dar buvo kalbama dėl 2016 metų vasarį parlamento pasiūlyto papildomų paketo. Pagrindinis neįspręstas klausimas yra įgaliojimų steikimo klausimas. Delegacijos toliau nagrinėjo nuostatas susijusios su įgyvendinimu. Trilogas, aštuntas trilogas vyks rytoj vakare. Ir dabar galime pereiti prie labai ilgo balsavimo, taigi visų paprašysiu pirmiausiai panaudoti savo balsavimo korteles. Ir galime pradėti nuo nekeliais žinučių mechanizuotų vidaus degimo variklių išmetamų taršalų ribinės vertės tipo patvirtinimu. Sutarimas su pranešėja Elizabeta Gardinė buvo pasiektas po labai ilgo proceso. Ir dabar praktiškai turime sutarimą pirmojo skaitimo. Taigi balsuojame dėl šio dokumento. Avete votato tutti? Il voto... Visi balsavote, taigi balsavimas stabdomas. Ir vienbalsiai patvirtinta. Puiku, ponia Gardinį. Adesso andiamo al voto sul punto. Na, o dabar pereikime prie kito balsavimo. Aštuntasis darbo tvarkės punktas. pažangos e, ataskaitą atsinaujančių išteklių energijos naudojimo. Pradėkime iš karto balsuoti. Pirmiausia, dėl pirmo kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dėl penktojo pakeitimo už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Šeštasis už? prieš, susilaikė, atmestas. Patikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Tikiuosi, kad visi prabalsavote, stabdau balsavimą. Patvirtinta. Toliau balsuokime dėl aštuntojo pakeitimo. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar dėl antrojo kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuosime dėl Aštuntojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 25 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Patikėkime. Pradedame balsavimą. Avete votato tutti? Ar visi prabalsavote? Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Dvidešimt aštuntasis, kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 29, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl 30 pakeitimo už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas kas už prieš prieš, susilaikė, patvirtinta. 40. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta Patikrinkime. Socialistai. Atrodo, nekelia šiandien savo rankų. Visi spėjote prabalsuoti. Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Toliau balsuokime dėl 43 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 kas už. Ne, palaukit. 46, nes 45 atkrinta. Taigi kas už 46 prieš susilaikė. Patikrinkime. Visi spėjote. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 47. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 48. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 52. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuosime dėl šešdešimt šeštojo pakeitimo. Kas už? Prieš sulaikė atmestą. 68 pakeitimas už prieš, susilaikė, atmesta. 70 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 86 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 87 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsavome dėl 88 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 91 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 92. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 94. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 97 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas trečiasis pakėlimas. Dviem dalimis balsuosime. Dėl pirmosios balsuojam, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dėl antrosios dalies už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Ar jau visi balsavote? Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Taigi, galutinis balsavimas dėl su dokumento elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi spėjote balsuoti? Stabdau balsavimą. Patvirtinta. Taigi, sveikinimai pranešėjai. Pereikime prie kito punkto. O, Petri. Ačiū pirminkė, norėjau. Norėjau padėkoti kolegom ir šešėliniam pranešėjam. Pirmininkas, šiek tiek darome per traukėlę, nes nėra vertimo į anglų kalbą. Aš galiu angliškai pakalbėti, sako ponas Lyze. Dėkoju visiems už bendrą darbą. Vieną techninį dalyką norėčiau pasakyti. 39 pakeitimas dėl ketvirtojo paragrafo. Pritariu tam, kas pasiūlė šį pakeitimą, kad už jį būtų balsuojama kaip už papildymą. Nieko nebrauksime iš ketvirtojo paragrafo, tik papildysime tuo, kas siūloma šiame pakeitime. Taigi tai būtų papildomas e, dalykas, papildoma rekomendacija. Noriu atkreipti į tai dėmesį, kad 39 pakeitimas papildo ketvirtąjį paragrafą. Thank you. Before the vote, I'm going to... Ačiū. Prieš balsuojant prisiminsiu šitą pranešėjo prašymą. Dabar galime pradėti balsuoti. Taigi, Pirmasis kompromisas, kas už. Patvirtinta. Toliau. Šeštasis kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už. Prieš slaikė, patvirtinta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Periname prie 22 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 7. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 35. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Ar visi jau prabalsavot? Balsavimas stabdomas. Atmesta. Trisdešimt šeštasis, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trisdešimt septynis, e, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Taigi dabar balsuojame dėl 39 pakeitimo, kaip mūsų kolega tik paaiškino. Tai bus papildymas ketvirtojo pastraipoje. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Dabar balsuokime dėl 40 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė, Atmesta. 42 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Gerai, patikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Tikiuosi visi spėjote prabalsuoti. Stabdau balsavimą, patvirtinta. 44. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 43. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Toliau 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš laikė patvirtinta. 69. Kas už prieš laikė patvirtinta. 71. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 73. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. 74. Kas už prieš sulaikė patvirtinta 75. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 77. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 87. Už, prieš, Nematau socialistų balsuojant apskritai. Iš naujo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ačiū. Toliau 88. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 89. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 90. Už. Prieš. Susilaikė Patvirtinta. 91 už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Devintasis kompromisas kas už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Šimtasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. Tikiuosi visi jau balsavote, balsavimas stabdomas patvirtinta. 101. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 102. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 103. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Toliau balsuosim dėl 105. Kas už? prieš, sulaikė, patvirtinta. 106, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 107, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 108, už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Tikiuosi visi spėjote, balsavimas stabdomas, patvirtintam. Toliau balsuojame dėl 109. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 111. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 112. Kas už, prieš, susilaikė susilaikė patvirtinta. 113 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 115 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 116 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsosime dėl Preambulės pirmo pakeitimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ir antrasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Galtinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Tikiuosi, kad visi balsavote. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. Gratulazioni al rapporteur Mr. Lise sveikinimai pranešėjai poniai Lyza. Punto 10 all'ordine del giorno, energy efficiency. Dešimtas darbo tvarkės klausimas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas. Pradėkime nuo pirmo kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė atmesta. 51 už, prieš, susilaikė atmesta. 52 už, prieš, susilaikė atmesta. 53 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 58 už, prieš, susilaikė, priimta. 59 už, prieš susilaikė priimta. 60 už prieš susilaikė pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 61 pakeitimas už prieš. Pakartokime, kas už, prieš, susilaikė priimta. Septyniasdešimtas už, prieš, susilaikė atmesta. Septyniasdešimt antras už, prieš prieš susilaikė. Kolegos socialistų frakcija nebalsavo. Pakartojame balsavimą. Jeigu maža kažkokia frakcija nedalyvautų, tai gal nieko, bet jeigu labai didelė, Prašau pakelti rankas už, prieš, susilaikė, priimta. 73 už, prieš, susilaikė, priimta. 74 už, prieš, susilaikė, priimta. 75 už, prieš, susilaikė, priimta. 76 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. 84-85 pakeitimai už, prieš, susilaikė, atmesta. 86 už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. 87 ir 88 už, prieš, susilaikė, atmesta. 89 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Devintas pakeitimas. Ne, jis atkrenta. 91. Pieti kainin pateiktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 90 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 96 už, prieš, susilaikė, priimta. 97 už, prieš susilaikė priimta. 98 už prieš susilaikė priimta. 99 už prieš susilaikė priimta. Šimtasis už prieš susilaikė priimta. Šimtas pirmas už prieš susilaikė atmesta. 102 už, prieš, susilaikė, priimta. 103, dvi dalis, pirma dalis kas už. Pirma dalis atkrenta, pirma dalis atkrenta, antra dalis. Suderinama su 102. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 104. Už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 105 už, prieš, susilaikė. Atmesta, man atrodo, bet pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šimtas šeštas pakeitimas, kas už, 109 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 110 atsimtas, 5 kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jei norite, galime pasitikrinti. Gerai, Tikrinamės dėl penkto kompromisinio pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas trisdešimt pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 132 už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštas kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. Septintas kompromisinis už, prieš, susilaikė priimta. 143 už, prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas kompromisinis už, prieš, susilaikę, priimta. 146 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 147 už, prieš, susilaikė, priimta. 148 už, prieš, susilaikė, priimta. 149 už, prieš, susilaikė, atmesta. 150 už, prieš, susilaikė, atmesta. 151 už, prieš, susilaikė, atmesta. 152 už, prieš, Susilaikė. Atmesta. 153 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 154 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 155 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 156 už. Prieš. Susilaikė priimta. 157 už, prieš, susilaikė, priimta. 158 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas, atmesta. 159 už, prieš, susilaikė, atmesta. 160 už, prieš, susilaikė, priimta. 162 už, prieš, susilaikė, atmesta. 161 už, prieš, susilaikė, priimta. 163 už, prieš, susilaikė, atmesta. 125 už, prieš, susilaikė, atmesta. 164 už, prieš, pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas šešdešimt šeštas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šimtas šešdešimt septintas. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Šimtas šešiasdešimt aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaikė priimta. 15 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvidešimt ketvirtas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvidešimt pirmas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už prieš susilaikė atmesta. Antras už prieš susilaikė atmesta. 29 už prieš susilaikė atmesta. 31 už prieš susilaikė atmesta. 32 už, prieš, susilaikę. Atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Priimta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 9 kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė priimta. 41 už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė priimta. 42 už, prieš, susilaikė atmesta. 43 už, prieš, susilaikė Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Galutinis balsavimas elektroniškai, prašau, balsavimas pradedamas. Avete votato tutti? No, qualcuno non vota. Il voto è chiuso. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinimai pranešėjui. Galime eiti toliau prie kito darbo trakės klausimo. prossimo punto è preparation of a post-electoral revision. Mm. Toliau mm, kitas mūsų punktas yra pasirengimas po rinkiminiai DFP peržiūrai. Ponas Gambus yra pranešėjas. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė, primta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šešioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta vienu balsu. Balsuokime septy, už 17 pakeitimą, už pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Jei norite, kad 19 patikrintume elektroniniu būdu, tai galime tą padaryti. Ta ir darykime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas. Turėtume balsuoti, nes 14 pakeitimas atmestas. Kas už 18, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 21 pakeitimas. Balsuojame dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė primta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 22 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 23 kas už prieš susilaikė priimta. 24 dvi dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė atmesta antroji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. 25 pakeitimas, dvi dalis, kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 26 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta galutinis balsavimas dėl visos nuomonės. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. No, solo questo. Thank you. possiamo andare al eh, punto. Einame toliau. Dvyliktasis punktas mūsų darbo tvarkėje jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimas, ypač atsižvelgiant į neįgaliųjų teisų konvencijos komiteto baigiamasias pastabas. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmestą. 17 pakeitimas, balsuojame dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 23 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 26 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priim. Atmesta. 28. Kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme atmestą. 27 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę priimta. 25 pakeitimas, kaip 27 papildymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 30 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Primta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 7. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 52. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 55. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta priimta. 56. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Balsuojame dėl visos nuomonės projekto elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikinu pranešėją. Dabar darome 10-15 minučių. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, darome valandos pertrauką. Valandos ir 15 minučių pertrauką. Komisarė Bulc ateis 15 po 5.

Gerbiami kolegos, galime pradėti posėdžio dalį, skirtą pasikeisti nuomonėmis su komisijos narė Violeta Bulk, atsakinga už transportą dėl galimos IKAO pasaulinės rinkos priemonės, siekiant sumažinti aviacijos išmetamą CO2 kiekį. Aš e, šiltai sveikinu komisijos narę Violetą Vulko atvykusią pas mus pasikeisti nuomonėmis. Kalbėsime apie ką pasaulinės rinkos priemonę. E, vyks renginys Monrealyje, gegužės 11-13 dienomis. ES institucijos ėmėsi griežtos pozicijos e, vykdyti Paryžiaus susitarimui. E, taip pat e, tarša jūrų transporto, taip aviacijos transporto 14-15 balandžio Amsterdame bus aptarinėjama, buvo aptariama tai. Uh, the last uh, days of uh, visit. Šiuo metu paskutinėmis dienomis taip pat bus aptariamo, aptariamos emisijos susijusios su transatlantiniais skrydžiais ir būsimi sprendimai dėl pasaulinės rinkos priemonės iki 2016 metų pabaigos. Politiškai tai labai svarbus klausimai. Būtina pasiekti įkalų sustarimą susijusi su uh, pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimu. Komitetas yra pasirengęs išklausyti jūsų nuomonę ir kaip jūs vertinate dabartinę dėrybų padėtį. Ir pradėsime nuo jūsų pranešimo, jam skirta 10 minučių, o po to bus du taurai klausimų ir atsakymų Pirmiausia bus politinių frakcijų koordinatoriams, o antras raundas bus skirtas komiteto nariams. Gerbiamo komisijos narė, žodis jums. Dėkoju. Dėkoju, kad sutikite galimybę pirmą kartą dalyvauti jūsų komitete. Tikiuosi, kad mūsų pokalbis bus konstruktyvus, vaisingas. Mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, rimti iššūkiai, bet taip pat jie suteikia mums didžiulių galimybių padaryti kažką labai svarbaus ateičiai, ne tik mūsų civilizacijos ateičiai, bet visos planetos ateičiai. Aviacijos prisidėjimas prie CO2 emisijų gali būti labai reikšmingas. 2 procentai vis dėlto reiškia nemažai, nepriklausomai nuo to, kad kai kurie mano, jog tai yra per mažai. Bet tai jau būtų nemažas pokytis Ir turime labai rimtai išspręsti šią problemą. Man labai malonu, kad jūs e, būsite, sudarysite ES delegacijos dalį, kuri vyks į Montrealį į ką aukšto lygio posėdį. Praėjusi kartą, praėjusis mano vizitas vasario mėnesį tikrai sulaukė rezultatų. Aš susipažinau su žmonėmis, kurie priema sprendimus, buvo parengti, peržiūrėti dokumentai, dėl kurių mes deramės. Ir tai leido pagerinti supratimą, ko mes siekiame kaip komanda, taikydami pasaulinės priemonės. Gegužės mėnesio posėdis taip pat atneš didžiulį indėlį į sėkmingas dėrybas. Kalbant apie CO2 indėlį kovoje su klimato kaita, tai yra labai svarbus klausimas. Šį klausimą mes svartėm, svarstėme transporto ir aplaukos ministrų susitikėme Amsterdame prieš dešimt dienų. Tai buvo tikrai puikus susitikimas. Mes kartu nagrinėjame tas problemas ir manau, kad tokia praktika tikrai būtų labai gera ir ateityje. Bet kas, kas yra susijęs su klimato kaita, man asmeniškai yra labai svarbu. Nepaisant to, ką, ką mes kaltintume dėl klimato kaitos, vis dėlto ta kaita vyksta, e, klimatas šyla, ledynai tirpsta, vandeninų lygis kyla ir mes turime prie to prisitaikyti. Mes turime suvokti visą pokyčių mastą ateinančiais metais ir kaip tai pakeis mūsų gyvenimus. Mes esame sutarę, kad aviacija yra viena iš didžiausių ekonominio augimo skatintoje. Turime atsižvelgti tai, bet tuo pat metu turime rasti sprendimų, kaip kompensuoti tą augimą ir kaip užtikrinti kad mes judėtume prie nulinio poveikio CO2 išmetimų srityje, bet kad aviacija išliktų konkurencinga ne tik ES, bet ir pasaulinių lygių. Aš manau, kad ICAO, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, yra tinkama institucija globaliems sprendimams priimti. Bet ne vien regu, reglamentais mes turime spręsti problemas. Daug galimybių aš matau geresniam veiksmingumui, kalbant apie valdymą. Dėl to mes daug spaudimo darome, kad būtų galima kurti moderniausias priemonės, CISAR programa yra. Tuo pat metu turime labai dėmesingai vertinti e, naujų alternatyvių kūro rūšių vystimui, kalbam apie atsinaujančius energijos šaltinius. Ir tai e, tikrai yra puikus dalykas naujos technologijos taip pat mums gali labai daug padėti, siekiant užpildyti tą spragą, kuri šiuo metu yra. Nemanau, kad vien reglamentavimas ar geresnis veiksmingumas transporto srite leis pasiekti tų pokyčių, kurių reikia, kad pasiektume e, nulinių CO2 išmetimų tikslą. Bet kalbant apie modernesias technologijas, Aš, aš tuo tikiu ir aš labai laukiu su nerimu, džiugiu nerimu hybridinių e, lėktuvų, hybridiniai e, lėktuvų kūrimą ir jų išbandymą. Labai svarbus dalykas yra ir mažinti aviacijos priklausomybę nuo iškastinio kūro išteklių. E, Oro uostai čia vei, didžiulį vaidmenį vaidina. Ypač svarbus vaidmuo šia prasme yra skiriamas elektrifikavimui, kuris grindžiamas atsinaujančiais energijos šaltiniais, švariais energijos šaltiniais. Ir tai turbūt ir, ir bus tikrasis kelias, kaip būtų galima kovoti su klimato kaitos padariniais ir tuo pačiu užtikrinti aviacijos sektoriaus augimą ir technologinius proveržius. Aš asmeniškai esu įsipareigojus pasiryžus dirbti siekiant plataus užmojo susitarimą IKAO asamblėjoje dėl globalaus rinką grindžiamo mechanizmo. Siekiant įvykdyti tai, dėl ko buvo sutarta IKAO 2013 metais. Mes labai glaužiai dirbame su IKAO prezidentu Aliu ir su trečiųjų šalių partneriais. Šiuo metu, kas yra ant dėrybų e, stalo, tai yra prezidento Aliu pasiūlymas Gruodžio mėnesį praėjusį jisai patikė tą pasiūlymą, jis buvo toliau tobulinamas per pastaruosius mėnesius ir nepaisant aštrios kritikos iš kai kurių suinteresuotųjų šalių, prezidentas sugebėjo išlaikyti tą dokumentą kaip vieną vienintelį dokumentą ant dėrybų stalo. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tam pritariu. Šiame pasiūlyme yra kalbama apie svarbiausius bruožus, svarbiausius dalykus, e, pradedant e, taikyti globalų rinką grindžiamą mechanizmą. Ir tai yra labai geras žingsnis, geras pagrindas dėryboms. Prezidento pasiūlyme yra subalansuojami IKO principai. Pirmasis labai svarbus principas yra nediskriminavimas. Ir jis yra balansuojamas su kitų principų, tai yra specialių aplinkybių ir atitinkamų pajėgumų besivystančiose šalise tuo pat metu išsaugant aplinkosauginę naudą, užtikrinant aplinkosauginę naudą. Mes taip pat pritarėme tam, kad visi operatoriai turėtų būti vienodai traktuojami tuose pačiuose maršrutuose. Ir tai sumažins konkurencijos iškraitimus tarp mūsų pramonės sektoriaus ir trečiųjų šalių. Tai užtikrins pusiausvirą. Kita vertus, mes vis dar e, siekiame sustiprinti pasiūlymą siekiant stabilizuoti CO2 emisijas iš tarptautinės aviacijos nuo 2020 metų. Dabar norėčiau nurodyti tris labai svarbius elementus, kurie tikiuosi sustiprins pasiūlymą. Pirma, svarbiausi bendros globalios, globalaus mechanizmo elementai yra nuo 2020 metų užtikrinti neutralų CO2 atžvilgių augimą. Antras dalykas. Tai leidžia periodiškai peržiūrėti tą mechanizmą ir tai yra labai stipri priemonė, kuri nepririš mūsų prie, nuo, prie vienintelio galutinio uh, sprendimo, bet mes leidžiame tam, tam tikro lankstumo, žvelgimo į priekį ir tos peržiūros leis judėti į priekį. Neturėsime fiksuotis dėl kažkokių galutinių tikslų, bet mes galėsime žvelgti toliau į priekį 10-20 metų į ateitį žvelgti ir planuoti savo veiklą. Tarsi spiralinis procesas bus, kuris leis mums gerinti savo įsipareigojimus. Ir trečias Mechanizmas yra grindžiamas tvirtomis skaidrumo nuostatomis, tai reiškia stebėsena, ataskaitų teikimas ir tikrinimo taisybės. Taisyklės ir taip pat aukštos kokybės kompensavimo taisyklių taikymas, kurios leistų e, iš tiesų praktikoje mažinti emisijas. Ne visi elementai bus asamblėjoje to mechanizmo nusprendti, bet tik tai sprendimo projektas bus parengtas, kuriame bus ir gairės numatytos likusiems elementams tos sistemos, kurie bus toliau kuriami ir baigiami e, nuo 2020 metų, kai jau įsigalios tas globalus mechanizmas. Daugelis partnerių ir suinteresuotųjų šalių jau remia IKAO prezidento pasiūlymą. Bet dėja reikia atvirai pasakyti, kad ne visi jam pritarė. Reikia išsamesnių dėrybų. Bet gera žinia yra tai, kad netgi tos šalis, kurios dar atvirai neišsakė savo pozicijos, jos pasisako už tai, kad reikia pasiekti susitarimą. Taigi tai yra tikrai reikšmingas žingsnis į priekį, lyginant su praėjusiomis dėrybomis. Turime įsipareigojimus, norime Norime pasiremti COP21 pozityvę energiją ir aš esu tikra, kad mes sugebėsime tai padaryti ir galiausiai rasime sprendimą. Bet vis dėlto reikia daug dėrybinių pastangų, dėl to reikia laikytis iš vien, reikia laikytis vieningos ES pozicijos ir tuo pačiu metu turime būti ir lankstus pademonstruoti supratimą visų galimų sprendimų, sprendimų, kurie gimsta dėrybų metu. Kokie yra lūkesčiai šių dėrybų? Pirmiausia, IKAO tikslas yra pasiekti neutralaus CO2 atžvilgio augimo nuo 2020 metų aviacijos sektoriuje. Iš pradžių mes siekiame platesnio užmojo tikslo, bet turint galvoje, kad dėrybos buvo labai sunkios ir dar laukia sunkus dėrybų etapas, tai pirmiausia, leiskime, kad įvyktų tas antrasis dėrybų etapas. Ir jeigu, ras, jeigu susitarsime, turėsime labai tvirtą pagrindą, kuriuo galėsime remtis. Ir kaip minėjau anksčiau, reguliarios peržiūros, naudojantis sudartų modelių, COP21 Paryžė, tai mums suteiks papildomos stiprybės toliau dirbant prie šio proceso. Aš asmeniškai tą pasaulinį mechanizmą vertinu daugiau kaip priemonę, kuri leis pasiekti tą tikslą ir kad tai bus padaryta veiksmingų sąnaudų, remiantis veiksmingų sąnaudų metodų. Mes turime e, suprasti visus elementus, visas aplinkybės. Tai, ką pasieksime spalio mėnesį, dar nebus galutinis produktas mes tiesiog turėsime daugiau judėjimo laisvės darybose. Asamblėje turės parengti rezoliuciją, kurioje bus nustatytos gairės, principai globaliai, būsimam globaliam mechanizmui, kuris bus įgyvendinamas e, iki 2020 metų. IKAO parengs e, toliau likusius e, elementus ir gyvendinimo priemonės. ES jau dirba labai, labai energingai, netgi e, užbėgusi už akių asamblėjos planams, bet mes turime labai aiškiai suprasti, kad tarptautinėse dėrybose turint daug labai veikiančių asmenų, įskaitant ir tuos, kurie nebūtinai pritarė mūsų nuomoniai, tokiamis aplinkybėmis tikrai bus nemažas iššūkis pasiekti mūsų tikslus bet mes turime nesumažinti savo siekių, bet taip pat turime būti lankstus ir pasirengę ieškoti kompromisu ir ieškoti naujų sprendimų, kurie e, būtų ieškomi pasiremiant skirtingomis nuomonėmis. Siekiant geriausių rezultatų, ES turi įtraukti ir kitus e, svarbius veikiančius asmenys tai daryti atvirai ir veiksmingai. Reikia pasinaudoti bet, kokiame, bet kokiomis galimybėmis įtikinti suinteresuotasias šalis, besilankant trečiosiuose šalise ir įtikinti juos, kad reikia remtis rinko grindžiamų mechanizmų. Komisija aktyviai mesga ryšius su svarbiausiais partneriais tiek politiniu lygiu, tiek techniniu lygiu. Ir aš norėčiau Jūs patikinti, kad aš pati naudojusi kiekvieną įmanomą galimybę, kai susitinku su kolegomis pasaulyje ir stengiuosi pabrėžti tai. Vasybės sekretorius e, Fox e, lankėsi pas mus, mes diskutavome ir kalbėjome apie partnerystės stiprinimą tarp ES ir JAV mes e, paskyrėme tam tikrus asmenys, kurie toliau tęs tą darbą ryšių stiprinimą ir e, mes turime ištikrinti tinkamą ir stiprią partnerystę, ypač tęsiant e, dėrybas. Jau pažymėjau vizitą vasario mėnesį Monrealį, kur susitikau su visais Europos ambasadoriais, taip pat ir pasauliniais ambasadoriais, kurie dalyvavo Monrealyje. Mes labai konstruktyviai diskutavome ir buvo aišku, jog visi pasisakė už tai, kad reikia pasiekti susitarimo. Ir tikrai dialogas buvo sėkmingas. Vienas iš svarbių vizitų, kurie, kuris dar įvyks, bus mano vizitas į Kiniją. Mes tiesiogiai svarstysime šį klausimą su mūsų kolegomis ir partneriais Kinijoje. Kinė dar nėra aiškiai išsakiusi savo pozicijos. Ta pati mes darome Persijos įlankos regione, Singapūrė. Metų pradžioje lankėme Singapūrė. Kaip jau minėjau, net e, jeigu ir negauname ypatingai entuziastingos paramos, bet matome, kad, e, kad tas klausimas yra vertinamas labai rimtai ir vertinamos pažangos galimybės. Ta pati galėčiau pasakyti apie Etijopiją. Lankėmės Afrikos sąjungos, sąjungoje ir bandėme užtikrinti, kad Afrika taip pat prisidėtų prie siekio susitarti. ES iki šiol pademonstravo puikia vienybė, konstruktyvūs dialogai jie visada padeda rasti sprendimų, bet man labai malonu, kad tas dialogas ir toliau išlieka atviras, mes sinchronizuojame savo pozicijas ir labai svarbu, kad pasaulinėje bendruomenėje mes e, būtume vertinami kaip e, vieningas ir stiprus partneris. Aš tikiuosi, kad taip ir bus ir toliau, kol pasieksime galutinio rezultato. Komisija, žinoma, mielai sugrįš Europos parlamentą ir pateiks ataskaitas apie pažangą, jeigu jūs tuo domėsitės, tiesiog informuokite mus, jeigu norite su mumis susitikti iki rudens, aš mielai sureaguosiu, mielai atvyksiu pas jūs. O dabar matyti jo laikas žodį perduoti jums. Dar pabaigoje norėčiau pabrėžti, dar kartą pabrėžti šių klausimų svarbą. Mes esame labai ryštingai nusiteikę ir visi pasaulinės bendruomenės nariai ir IKAO pirmininkas tai pabrėžė, yra atėjęs toks laikas, kai negalime palikti nuo šaly nei vienos šalies, nei vienos valstybės. Jeigu norime visi įnešti indėlį į priklausomybės nuo iškasinio kūro mažinimą, turime įtraukti visus. Ypač tuos įtraukti, kurie dar nėra pasirengę visiškai pilnavertiškai dalyvauti. Juos reikia įtraukti. Ir jeigu tai mums pavyks padaryti, tai esu tikra, mes pasieksime tokio susitarimo, kurio pagrindu galėsime kurti ateitį. Ačiū. Ačiū. Ir dabar turbūt nedelsdami galime pradėti pirmą klausimų ratą. Kalbės politinių frakcijų stovai. Pirmiausiai Peter Lyza, IPP e vardu. Ačiū komisarė už pristatytą nuomonę ir už jūsų atvirumą e, ir pasiryžimą prireikus diskutuoti šiais klausimais su parlamentu. Ir dėja, turbūt to tikrai prireiks, kadangi uh, nėra kažkokiu tai tobulų sprendimų, kurių mes visi galėtumėm tikėtis. E, aš jau minėjau su kabineto nariams, kad jau beveik dešimt metų deramės šiuo klausimu. Matijas buvo mano šešėlinis pranešėjas, Matijas Krotė, e, kada svarstėme pirmą, pirmą komisijos pasiūlymą dar 2006 metais. Ir štai prabėgo dešimt metų ir vis dėlto nepasiekėme to, ko norėjome. Taigi, Galima be abejo jaus tam tikrą susierzinimą, kada iš mokslinio pozicijų viskas aišku, likti ko reikėtų imtis, tačiau kita vertus problemų nemažėja. Be abejo, jeigu aviacija, aviacijos sektorius, kai aviacijos sektorius dabar įtrauktas į ETS, e, tai yra prekybos emisijomis schemą Europoje, e, šitas mechanizmas ėmė veikti. Kiti pasaulio žaidėjai nesiryžo to padaryti, tačiau ten, kur jie derinosi prie ETS, e, ten šitas mechanizmas irgi veikia. Taigi, e, valstybių narių pastangos nenuėjo veltui ir e, dabar mes matome, kad aviacijos sektoriaus tam tikros pastangos iš tikrųjų nemažai prisidėjo prie bendro paties gerinimo. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime likti patenkinti ir E, dabar jau nuleisti rankas. Turime pasirūpinti, kad bent jau Europoje aviacijos sektorius tikrai priklausytų ir vadovautųsi ETS principais. Tuo tarpu ten, kur ETS e nebegalioja už ES ribų, labai svarbu, kad kitos šalis bent jau neblokuotų bendrai emisijų mažinimo procesą. Nes iš tikrųjų aviacijos sektorius yra nemažas teršėjas E, jūs čia paminėjote tos 2 procentus, tačiau kai kurie kiti ekspertai teigia, kad ta tarša iš tikrųjų daug desnė. Tačiau jeigu kalbėsime tik tai apie CO2, e, vis dėlto skaičiai spūdingi ir 180, 180 valstybių, kurios pasirašė Paryžiaus sustarimą, netgi paėmė 129 valstybės, e, jeigu atmestumėm kai kurias kitas E, valstybės, tai yra liktų sąraše 129 tai šalis, e, atmetus pačias pagrindinės pramonės valstybės, tokias kaip JAV, Kanada ir kai kurios Europos šalis, e, viso likusio pasaulio emisijos praktiškai neprilyksta aviacijos taršai. Taigi, iš tikrųjų, skaičiai ženklus. Ir e, nekonstabaus, kad iš tikrųjų daugelio valstybių taršos įnašas e, yra mažesnis negu aviacijos sektorius ir šios valstybės turi teisę piktintis. Jeigu kalbame apie anglės požiūrį neutralų augimą, mums labai svarbu mažinti e, CO2 emisijas ir mm, Ajata paragino siekti 15 procentų sumažėjimo, iki IKAO tai neperėmė šitos iniciatyvos. Na ir iš tikrųjų, mes suvokiame, kad svarbu pasiekti sustarimą, tačiau be abejo, ne kiekvienos avialinijos prisidės prie anglės požiūrių neutralaus augimo. Tačiau galbūt kai kurie kiti padarys daugiau. Ir mes matome, kad pavyzdžiui, e, kai kurioms valstybėms suteikus pakankamą lankstumo e, tos besivystančios šalis gali nuveikti netgi daugiau negu mes. E, mes vadovavomės 40 procentų CO2 emisijų sumažinimo tikslu, tačiau e, kai kuriais atvejais, sakysim, mūsų mažinimas padengia kitų valstybių didėjančią taršą. Tarš. Be abejo, turime suprasti, kad Dikao savo norų tikrai ne, ne, neįgyvendins šitų dalykų, labai svarbu bus daryti visokiojo paspaudimą. Pavyzdžiui, lauksime, kas bus išrinktas kito Amerikos prezidentų ir galbūt dvišalių pagrindų. Pavyks kažką tai sutarti su JAF, o, o tuo tarpu Europoje mes be abejo turime laikyti savo schemos ir bent jau jos nesugriauti. Toliau saldemokratų atstovas. Ačiū, ponia Bulk. E, už galimybę aptarti su jumis šį klausimą. Minėjote, kad e, mums reikia pasiekti anglijas požiūrių neutralaus, nulinio, nulinės taršos augimo, tačiau labai sunku šią mintį parduoti kitoms bendruomenėms pasaulyje. Mes turime savo prekybos jums schemą ir jau čia, ir ją sunku yra išlaikyti. Uh, Ir kai žmonės sako, kad norime pasiekti aviacijos pramonėje mm, nulinės taršos augimo, tą mintį labai sunku iš tikrųjų parduoti kitiems. Nežinau, ar yra čia gerų sprendimų, jeigu turite tokį sprendimą, gal pasidalinkite juo. Ko tikitės iš mūsų? Kad mes galbūt galėtumėm paspausti į kao ir e, pavyktų tikinti ja, imtis tokių veiksmų, dėl kurių paskui nebūtų gėda. Ir e, iš tikrųjų labai svarbu, kad tai būtų užtikrinta, nes kitaip sudarsim su problemomis. Kartais atrodo, kad e, problemos apskritai yra neįsprendžiamas, jeigu yra nulaižiaujama aviacijos pramoniai ir E, taikomas įvairiausios išlygos. Atrodo, kad šitas procesas jau trečią kartą kartojasi. Be abejo, mes pirmiausia turime pradėti nuo europinių įstatymų ir jeigu mes to neįtvirtinsime europinių lygmenių, e, valstybės narės e, pradės taikyti savo kažkokius atskirus mokesčius ir prekybos emisijoms schema nebeveiks europinių lygmenių. Noriu pasakyti, kad tikrai to nevertėtų daryti, turbūt neverta balansuoti ant ribos santykiuose su vėriais partneriais, mes norime pirmiausiai sukurti stiprią prekybos emisijomis schemą mes Europoje, įskaitant ir aviacijos pramonę. Ačiū toliau, ponė Gerling. Ačiū pirmininkė. Na, aš gal kalbėsiu ne apie kažkokį tai grįžimą į ateitį, bet tai tiesiog daugiau apie tai, kaip pamėginti išvengti problemų, ypač nuo to, kai e, buvo paleistas tas atgalinės atskaitos mechanizmas. Nežinau, ar iš tikrųjų numatytas dabar priemonės e, bus labai veiksmingos, bet kuriuo atveju mes siekiame globalaus mechanizmo ir aš tikrai sveikinu jūsų komentarus apie apie tai, kad e, na, tas mechanizmas dabar iš pat pradžių gal nebus tobulas, tačiau labai svarbu, kad jį būtų įtrauktas priemonės leidžiančios peržiūrėti ir toliau didinti jo efektyvumą. Tai yra iš tikrųjų situacija, kada šiuo atveju tobulumo siekimas gali pakengti tiesiog gerų rezultatų siekimui. Aš manau, kad mes turime suprasti, kad reikia siekti kompromisų. Kodėl svarbu siekti globalaus mechanizmo? ir kodėl verta iš tikrųjų mm, dirbti visą šitą sunkų darbą, nepaisant to, kad mes pasiliekame savo pirminį mechanizmą. Na, tai yra viena iš problemų, kurią komisija ir parlamentas turi spręsti. Ir iš tikrųjų tai nebūtinai e, yra dalis pastangų kovoti su klimato kaita ar švelninti klimato kaitą. E, tai yra gal kiek toliau siekiantis tikslai. Turbūt aplinkos komitetas sutiks, kad e, e, ambicijų lygis ne pats aukščiausias, kai mes kalbame apie perspektyvą laikotarpį po 2020 metų, tačiau jeigu atsižvelgsime į išeitinę padėtį, tai be abejo viską reikia vertinti tinkamame kontekste. Taigi, ko norėčiau paklausti jūsų. Ar tikite, kad Na, kada mes buvome Paryžiuje ir kalbėjome apie klimato kaitą, e, buvo kalbam apie tai, kad e, visi turim bendrą atsakomybę, bet jinai turi būti diferencijuota. Taigi, jeigu mes kalbam apie globalę jų tautų koordinuojamą kovos su klimato kaita strategiją, jeigu šitie dalykai bus dabar e, iš naujo tarsi pakartoti globaliame rinkos principais pagristame mechanizme. O aš beveik nebėjau, kad taip ir bus, nesvarbu, kokį akronimą mes naudosime. Taigi, tai turbūt reikš, kad mes neturėsime tobulo rezultato. Mums jau reikia pradėti darybas ir e, ieškoti tam tikrų pokyčių. Taigi, noriu paklausti, kur jūs matote E, Europos šelnimo priemonės, e, jų ribas, e, išlaikant aviaciją ETS ribose, ar jūs manote, kad tas, ta schema turėtų ir toliau veikti, ar numato kažkokį tai naują mechanizmą, galbūt numatė kitokias priemonės. Tačiau tos priemonės nebūtinai bus pagristos vien tik tai rinkos dėsnis arba prekybos imsiamis schema. Taigi norėčiau iškirsti jūsų požiūrį į tą ateities perspektyvą. Ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu pas Gebeni. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisarė, kad e, mūsų aplankėte ir ačiū už e, įžanginę kalbą. Jau minėjau, kad e, tobulumo siekimas gali pakirsti tiesiog gerų rezultatų siekimą. Ir tai taip pat gali pakengti geresnis ateities kūrimui. Taigi reikia iš tikrųjų rasti pu protingą pusiausvyrą. Aš galėčiau pakartoti viską, ką Peterlys jau pasakė. Ir visiškai sutinku su viskuo, ką jis pasakė. Taigi aš to nedarysiu. O veikiau dėmesį skirsiu vienam elementui kavo sutarties projekte. Kalbam apie tą rinką pagristą instrumentą ir kas už jo slypi. Kiek aš suprantu, labai daug E, bus kalbama vis tik tai apie e, na, tam tikrą užskaitimą ir e, Europos Sąjungoje mes turime daug patirties. Maža to, Europos komisija nekartai yra sakiusi, kad visas šitas atidėliojimas skaitimai, tiesąkant, netgi vos nesugriovė visos anglės emisijų rinkos Europos Sąjungoje. Taigi, um, iš tikrųjų, čia glūdi didžiulė rizika e, dėl CD. E, mes matome, kad dažnai CDM fondo e, lėšos besivysančios valstybėse panaudojamas būtent, sakykime, anglim kūrenamų elektrinių statybai. Ir net jeigu tai yra modernesnės ir galbūt mažiau teršinčios ehm, elektrinės, vis dėlto panašu, kad tai tikrai nemažina bendrosios taršos. Taigi e, dažnai mes matome, kad e, siekdami spręs problemas mes jas tik tai pagiliname. Todėl E, norėčiau paklausti, ką komisija ketina daryti ateityje tam, kad išvengtumėm e, paties klaidų. Mes galbūt ir pritarsime e, šitiems planams, tačiau tik tai, jeigu bus labai aiškus kriterijai dėl to vadinamojo offsetting. Kritim. Kadangi laikas nuspaudžia ir daugelis kolegų turi nemažai klausimų, aš norėčiau sakyti, kad pirmiausiai linkime visokio pasiekmės jūsų pastanguose. Esmė yra ta, kad e, aviacijos pramonė visada būdavo tarsi paliekama nuo šalyje. Ir paprastai visi suvokdavo, kad e, jinai kelia rimtų problemų, bet niekas nenorėjo tų problemų spręsti. Na, kolegos jau pasakė, kad mums tikrai, ko gero, vertėtų sukurti pasaulinį mechanizmą ir tą progą būtinai be abejo dėrėti su IKAO. Kita vertus, aš norėčiau jūsų konkrečiai paklausti apie būtent naujų kūro rūšių Europos rinkoje perspektyvą. Toks naujas kūras, naujos kūro rūšis iš tikrųjų yra kur kas mažiau taršios ir jas jau naudoja JAV. Tuo tarpu čia Europoje mes irgi turbūt turėtumėm pereiti prie jų. Taigi, ką jūs ketinate padaryti, kad pavyzdžiui biologinis žybalas būtų plačiau taikomas aviacijos bendrovėse. Nes tai kartu sukurtų dar ir darbo vietų. Tai būtų vienas iš tikslų, kuriuos Europinėme ligmenė mes visai realiai turbūt galėtumėm įgyvendinti, siekdami taip pat mažinti uh, emisijas. Taigi norėjau išgirsti, ar yra kokios programų e, šiem tikslam, kadangi daugelis valstybių jau naudoja biologinį žybalą, aviacinį žybalą, bet ne Europą. Europą kol kas dar turi pėdų perėti. Žalių atstovas. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisarė Bulk. E, Jūs minėjote, kad e, pasauliniai problemai reikia pasaulinių sprendimų ir mes turbūt visi šioje salėje sutarėme, kad toks būtų galtinis tikslas. Jūs taip pat minėjote, kad reikia daryti kompromisus ir taip, mes tą puikiai suprantame, mes politikai, mes kasdien darome kompromisus, tačiau e, turėtų būti tam tikra riba, kur e, galima pasakyti, kad mes pasirengę daryti kompromisus, bet netoliau kaip šita riba. Jūs turbūt suvokėte, kad e, tikslai 2010 metam ir tolesniam laikotarpiu jau dabar yra didžiulis kompromisas iš mūsų pusės. Taigi galim sakyti, kad mes taip jau daug kur padarėme nuolaidų. Ir toliau neturėtum slisnėti. Jeigu kalbėsime apie globalų sprendimą e, ir jeigu įvertsime kaip į KO, taip pat ir JMO e, šiuo metu elgesi, tai jie visuomet vadovaujasi mažiausių bendrų vardiklių. E, e, vėlgi vyko diskusijos dėl emisijų mažinimo ir jie tiesiog prašai tą mintį na, nusivedė į šoną ir prabėgus šešiem mėnesiam grįžo į dėrybas be jokios pažangos. Aš matau tos pačius procesus vykstančius į ką ir e, mes tikrai turime labai aiškiai apsibriežti, ką mes galime primti tame procese o su kuo nebesutiksime. Jau kalbame apie efektyvumo standartus komisiją vasario mėnesį uh, ragino priimti tą vadimą uh, tam tikrų atžymų sustarimą, e, kažkokį tai proveržio sustarimą praktiškai. E, revoliucijų vos nesutarimą, e, pagal kurį e, mažiausiai efektyvūs e, lėktuvai, turėtų, jų, jų gamyba turėtų būti nutraukta iki 2028 metų. Na, aš tikrai nematau čia jokio proveržio, jokios revoliucijos. Iš tikrųjų, tai jokių būdų nenustato pakankamai aukštų standartų, kurių galima būtų tikėtis iš ES, iš komisijos, jeigu mes vykstame į tokias tarptautinės darybas dėl e, emisijų mažinimo. Pirmiausia, dėl CO2 standarto. E, mes manome, kad e, Europos e, EPA gali iš tikrųjų siekti toliau negu į kavo ir linkęs pasirašyti toliau, kalbant apie globalą MBM. Vėlgi, kur yra raudonos linijos, kiek ir ko jūs sutiksite priimti ir kur jau nebe. Jeigu kalbėsime apie kažkokias tai išlygas, kurios bus taikomas tam tikrom valstybėm, E, tai reikš, kad kitos valstybės turės padengti jų augimą. Taigi čia irgi turime apsibėžti kažkokias aiškės e, raudonas linijas. Taip pat Hermann Warbrand e, klausė to paties, kad mes nenorime kažkokios tai dvigubos apskaitos, dvigubų standartų. Ir aš labai tikiuosi, kad vėlgi bet kokiame sandariai ne, nesutiksite su formuluotėmis, kurios užkirstų kelią imbionių priemonių. Uh, Nes aš girdėjau ir tokių nuomonių. Aš labai tikiuosi, kad Europos komisija iš tikrųjų tam rimtai pasipriešins, nes jeigu ne, tai parlamente jūs tikrai turėsite problemų e, paleisti naują atskaitos mechanizmą. E, aš tikiuosi, kad jūs puikiai suprantate, kad parlamentas kovos dėl šitų vertybių ir e, dėl to aš manau, jūs turite labai aiškiai išdėstyti, kuris tik tai bus jūsų kritinės ribos, tas vadinamas raudonas linijos. Ačiū. Ir toliau. D. Sevi. E, aš čia, komisarė. Jūs trumpai pristatėte numatomas rinkos priemonės. Mes naudojame rinkos instrumentus, siekdami tikslų, kurie, tiesą sakant, yra aplinkos saugos tikslai. Mes stengiamės pagerinti šiomis priemonėmis planetos būklę. Ir aš manau, kad dabar turime daug mechanizmų, kurie neveikia. OTS, e pažiūrėjau, savaime nesumažino emisijų tokiu mastu, kaip mes tikėjomės. Na ir vėlgi, vertinant visą tai, Aš sutinku su to, kas jau buvo pasakyta apie kompensacinės priemonės. Tai yra dar vienas dalykas, kuris verčia nerimauti. Kadangi mums tai tikrai netrodo efektyvi priemonė. Esama tam tikrų apribojimų, apkarpimų, bet e, tik tai tiek. Ir aš turiu Jums klausimą dėl neutralumo technologijų atžvilgių. Tai yra principas, kurio reikia laikytis. Galbūt mes turėtumėm pirmiausiai palaikyti technologijas, kurios tiesiog mažiau kenkia aplinkai ir turėtumėm savaip bausti kitus, kurie nesilaiko technologijų neutralumo principą. Ehm, na ir dar mano papildomas klausimas, taigi be to sustarimo, apie kurį kalbame, kad koks jis būtų pasiektas į kavo rėmose, ar Europa ketina įdėkti kažkokiu tai papildomų priemonių, ar imsis papildomų veiksmų, siekdama mažinti e, išlakas iš aviacijos sektoriaus. E, aš, pažiūrėjau, galvoju apie galimas bendrijos priemonės, kurios leistų, na, tarkim, mažinti finansinę E, naudą siejama su panaudotu kūru ar panašiai. Tai yra, ar svarstamos kokios nors papildomos priemonės? Kągi, dabar jau turbūt galime paprašyti komisarės atsakyti visus klausimus. Labai ačiū už komentarus, už klausimus ir be abejo už tam tikras provokacijas. Uh, Džiaugiuosi, kad visi sutarėme, jog e, darybos nebus lengvos. Iš tikrųjų, jau pradžia parodė, kad taip nėra. Tačiau noriu pasidalinti su jumis e, keliais dalykais, kurie įkvėpia mus ir mūsų tarnybas. Mes esame dalis pasaulinės bendrijos ir ES negali atsiriboti nuo visų ir e, gyventi uždarai šioje planetoje, vadovaudamas tik savo E, filosofija. Todėl mes neturime perlenkti lasdos ir neturime spausti kitų, bet veikiau turėtumėm paraginti, pakviesti kitus, prisijungti prie mūsų pastangų. Ir kadangi aš nuo to pradėjau, tai aš tokia dvasia ir vadovaujuosi. Aš tikrai norėčiau rasti sprendimų, kad e, Monrealėje rugsėjo mėnesį būtų pasiektas kažkoks bendras sutarimas elementai, kurie yra pakloti ant stalo, taip sakant, kurie išdėstyti, yra geri elementai ir ta struktūra man iš tikrųjų visai patinka. Mes kalbame apie valdyseną, mes kalbame apie aiškias tinkamas taisyklės. Ir taip, tas kompensavimo mechanizmas yra to dalis, dėl to mes vis dar sunkiai tebesidarame, arba intensyviai tebesidarame, tačiau aviacijos pramonė nėra vienintelis sektorius. Mes matome ir kitose pramonės šakose tas e, kompensacijas ar atidėjimus ir mes e, netgi e, iš dalies perėmėme šią patirtį iš tų kitų sektorių. Ir todėl, kad galvojame, kad tie mechanizmai tai gali veikti. Be abejo, kiek ir kaip tai bus padaryta, dėl to galime dėrėtis. E, tačiau aš tikrai negidėjau, kad kas nors būtų labai griežtai nusistatęs prieš šį mechanizmą ir mes todėl sėdime, deramės, tai yra gera naujiena. Kita vertus, aš noriu akcentuoti, kad e, puiku, kad visos suinteresuotos šalis sutinka, kad e, vėlgi mes vadovavomės pirmiausiai principų, kuris grindžiamas būtent kelionių maršrutais. Ir tai yra labai gerai, nes kalbame apie lygias žaidimo sąlygas. E, šiaip man teko daug keliauti, kad ir pastaraisiais metais, ir negalime užmėgti akių, mes matome, kad e, valstybės tikrai įsivystė labai nevienodai, sąlygos labai nevienodos. Ir taip, kai kuriems tikrai reikės daryti išlygas, kai kurie dar tik tai vejasi. E, išlygas darysime taip pat labai mažoms rinkoms, kur tiesiog per brangiai kainuotų tos priemonės, kuris mes dabar ketiname įgyventi. Tačiau aš esu be abejo tvirtai įsipareigojus laikytis pozicijų, kad e, turime e, siekti pakankamai ambicingų planų, kurie tačiau visus įtrauktų ir visiems būtų primtini vienaip ar kitaip, viena ar kita forma, nes e, tik tai tai leis pasiekti sėkmės. Kad ir kaip mes norėtume mesti iššūkį ir galbūt siekti rimtesnių tikslų, tačiau mes turime pirmiausia įtikinti partnerius, kad tai yra ne tik tai geras aplinkosauginis sprendimas, bet taip pat ir geras verslo sprendimas, kadangi šiaip ar taip e, ekologiškumas, žalumas šiomis dienomis jau reiškia ir verslą, kadangi kalbame apie efektyvumą, mažesnę priklausomybę nuo energetinių šaltinių, alternatyvės energetinės formas, atsinaujinančius šaltinius. Ir vėlgi, gal ir neblogai būtų palaikyti, pavyzdžiui, biologinio kūro e, gamintojus, tačiau man teko kalbėtis su jų atstovais ir jie man pasakė, kokios yra augimo perspektyvos, kiek jie biologinio kūro galėtų parūpinti artimiausioje ateityje. Tai tiesą sakant, iš tikrųjų gana kuklų skaičiai, jie padengtų turbūt net nepilnų 10 procentų viso poreikio. Taigi taip, e, mes kalbame apie biologinį kūrą, mes mėginame įtraukti ir juos į, į sprendimą. Ir įvairios valstybės atskirai mėgina rasti savo sprendimus, e, būtent panaudojant taip pat ir biokurą. Ir e, remdamiesi valstybių narių sukauptą patirtimį, imsimės tam tikrų priemonių. Aš esu įstikinusi, kad sutarimas dėl CO2 emisijų vis dėlto yra revoliucija savotiška arba, arba tikrai ženklus pasiekimas, kadangi galų galia pavyko sustarti, tai yra globalus susidarimas ir jau savaime tai yra puiku. Tai yra gerai. Tačiau ko aš norėčiau, tai norėčiau pasiekti, kad iš tikrųjų visos šalis, visos tautos vadovautųsi šito sustarimo dabar, nes į KO jungia labai daug narių. Taigi turime spausti, tačiau be abejo neturi atskiros šalis likti už borto. Mes turime tiesiog e, mėginti kažkaip tai suvaldyti tą atotrukį. Ir E, dėl to, kaip aš jau anksčiau sakiau, yra iš tikrųjų puiku, kad mes vadovavomės būtent maršrutiniu principu ir dabar dirbame e, pagal savoško trikampio schemą, kur kalbama apie e, nediskriminaciją, diferenciaciją ir taip pat puikius aplinkosinius tikslus. Kalbant apie juos, taip, ETS, ES ETS mišių prekybos emisijomis schema yra iš tikrųjų sėkmės atvejs ir yra kitų valstybių pasaulyje, kurie dabar e, seka mūsų pavyzdžių. Mėgina savo aplinkoje kažką tai pritaikyti. Tačiau aviacija yra pasaulinis verslas, pasaulinė ūkio šaka ir dėl to reikia tarptautinių sutarimų. Ir šiuo atveju negalėsim niekaip apsiriboti vien tik tai vidaus rinkomis. Todėl, ko norėčiau jūsų paprašyti, tai kad visi suprastumėm, kad bet kokios tolesnės diskusijos apie ETS Europoje <clears throat> turėtų tęstis ir vykti jau po to, kai asamblėjoje bus pasiekta rezultatų. Tie rezultatai, dėl kurių bus susitarta asamblėjoje, mes juos parsivešime, mano kolegos be abejo remsis jais ir toliau mėginsime renkti savo strategiją to vadovaudomėsi. Aš be abejo esu įstikinusi, kad reiks dar papildomų diskusijų, naujų diskusijų, tam, kad visą tai būtų gyveninta subalansuotai, e, būtent taikomajame lygmenyje. Kalbant apie CO2 standartus, gal dar papildomos informacijos šiek tiek suteiksiu. Tai ketinama spręsti būtent per reguliavimą, tačiau taip pat netiesiogiai pasitelkiant ir e, rinkos jėgas, rinkos mechanizmus. Ir esu tikra, kad jų vaidmo bus nemažas. Aš manau, kad e, jeigu bus spaudimas tam tikrą linkme, tai procesai rutuliuosi savaime. Ir aš tikiuosi, kad pritarsite man, kad e, nuolatinio peržiūrėjimo mechanizmo galimybė yra būtina. Iš tikrųjų, mes turime nuolatos grįžti ir grįžti prie uh, E, klausimų sprendimus, siūlyti galbūt naujus sprendimus, e, kelti naujas diskusijas, e, remdamėsi jau sukauptą patirtimį. Aš tikrai visą laiką pasisakau už evoliucinį požiūrį. Tai yra, sistema turi visą laiką evoliucionuoti, visą laiką vystytis ir atsižvelgti nultos į visuomenės gebėjimą priimti tas naujoves. Taip, aš sutinku, kad reikia ambicingų tikslų, bet jie turi būti taip pat ir realistiniai. E, taigi būkite aktyvus, e, palaikykite mus ir pasižiūrėsime, kom pavyks pasiekti. Aš tikrai pasisakau už tai visą širdimi. E, dar dėl priemonių, papildomų priemonių kuris jūs paminėjote. Aš minėjau Cezar, e, transporto valdymo sistemą, kuri netrukus įgalios CS2. Labai e, atsargiai, bet optimistiškai tikimės, kad šitas dokumentų paketas irgi pajudės. E, taip pat šią vasarą vyko intensyvios dėrybos dėl tolesnio transporto dekarbonizavimo, kur pateks ir aviacijų sektorius. E, E, taip pat e, naujos e, technologijos leidžia atsisakyti anglės emisijų irgi juda į priekį. Dabar yra testuojamos ir palaikomos būtent kitokios technologijos, vandenilio kameromis pagristos technologijos ir šitie sprendimai kol kas e, taikom bendroje aviacijoje, tačiau komercinė aviacija, kur gero, e, perims gerą patirtį, jeigu tokios bus. Tai be abejo yra technologinis iššūkis ir e, iš tikrųjų būtų puiku, jeigu iki 2030 metų pasirodytų kažkokie tai hybridiniai lėktuvai, nes tai, mano požiūrė, iš tikrųjų leistų pasiekti lūžio aviacijos sektorijoje. Visa kita be abejo būtų tiesiog palaikymas, kuris galbūt stumtų į tam tikrą kryptimį, leistų keisti elgesį bet būtent technologijos e, leis mums išspręsti problemas susijusias su šito beprecedentiniu augimu. Ar turime kokiu nors e, stebuklingų sprendimų? Ne. Tačiau aš nebejoju, kad sprendimas bus rastas, jis leis mums judėti į priekį ir tas procesas niekada nesibaigia. Pažanga tęsiasi. Ir be abejo, kartais aš suprantu ir jūsų pesimizmą, kadangi iš tikrųjų daug metų dirbote su šiais klausimais. Dešimt metų iš tikrųjų e, yra ilgas laikotarpis įtikinėti ir siekti kažkokių tikslų, tačiau e, aš manau, kad dabartinis laikotarpis yra tikrai be nepalankiausias metas e, po COP21, dabar mes turime išlaikyti tą pagreitį E, dėl klimato kaitos mes irgi matome akivaizdžias pasiekmes, kur be nuvyktum, ar į Floridą, ar į kitas pasaulio dalis, taigi nebėra reikalo apsimetinėti, kad e, klimato kaita vis dėlto vyksta, klimato šilimas vyksta ir nepriklausomai to, kas sukeltų šitos reiškinius, mes turime be abejo imtis aktyvių priemonių. Taigi, būkite aktyvus, tačiau būkime pozityvus, konstruktyvus ir e, pirmiausiai siekime pasiekti susitarimo, kuris iš tikrųjų būtų susijęs su visuotiniu įsipareigojimu. Tada jau mes turėtumėm tiesiog nuolatos skatinti kitus partnerius pasaulyje, kad jie prisijungtų prie mūsų. Tačiau nepamirškime, kad Europoje vis dėlto pasaulio mastu ir labai gerai įsivystęs geografinis regionas ir mes turime nepamiršti, kad e, reikia suprasti ir kitus, kurie dar nepasiekė tokius įsimo lygio, kad jie irgi prisijungtų prie mūsų. Nes jeigu to nepadarysime, na, kaip sakau, mes negalime užsidaryti ir patys vieni spręsti dekarbonizavimo arba klimato kaitos problemų, nepriklausomai nuo mūsų ambicingumo lygio ar, ar nuo mūsų technologijų. Ačiū. Ir dabar pradėsime antrą pasakymo ratą. Ir Ivo Belė bus pirmas kalbėtojas. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, džiaugiuosi, kad atvykote pas mus. Kalbėsiu trumpai, nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Buvau praėjusi mėnesį ar e, prieš du mėnesius susitikime Monrealyje. Kalbant apie IKAO narius ir ne IKAO narius, organizuojant e, tą susitikimą mus nustebino organizatorių neskaidrumas. Nes čia mes kalbame apie oficialų jungtinių tautų padalinį, e, kuriame šimtaprocentinis skaidrumas turi būti garantuojamas. Ir ta pasaulinė priemonė, apie kurią kalbame, nėra tokia ideali kaip apivartinių taršos leidimų sistema. Tie e, CO2 standartai, dėl kurių sutarta įkėjo, įkao, dėl kurių sutarta įkao, nėra aišku, galbūt labai pažangus, bet vis tiek tai yra tam tikra pažanga e, tų kompensacijų, offsets kokybė stebėjimas, kontrolė ir pati kokybė yra labai svarbu. Taigi norėčiau jūsų užtikrinimo, kad iš tiesų tą kokybę pavyks užtikrinti, nes Monrealėje mums susidarė įspūdis, kad ne visi vienodai interpretuoja ir supranta šį dalyką. Jūs sakėte, kad sutarimo projektas numato tam tikrą peržiūrą, tai ar iš tiesų ta peržiūra patenka į susitarimą, kaip sakė ponas Peterlyzė ir kiti komiteto nariai, pramonė, energetika ir kiti sektoriai, kurie įneša savo indėlį nėra patenkinti, kad aviacija nededa daugiau pastangų ir neprisideda daugiau e, prie e, taršos mažinimo. Ir e, nekovoja ne, ne su anglės nutekėjimu, su, anglės, su CO2 nutekėjimu. Dėkui Ivo, toliau Bens. Dėkui pirmininkė. Aš manau, kad frakcijos šiuo klausimu iš esmės laikosi panašios nuomonės. Tie kompensavimo mechanizmai ir praktika parodė, kad čia turėtume ne tik į pramonės interesus susitelkti. Kitas klausimas apie vartinių taršos leidimų sistemos traukimas į pasaulinį rinkos mechanizmą. Mes norėtume kad mm, turėtume tą atspirties tašką kaip apivartinę e, taršos leidimų priekybos sistema, nuo kurio galėtume vystytis toliau, o tą pasaulinės rinkos priemonę galime traktuoti kaip tam tikrą ribą, kuri neleidžia e, toliau žengti. E, kova su klimato kaita. Labai svarbu, kad įvairūs e, proceso dalyviai galėtų savo indėlį įnešti dabartinis mechanizmas, e, kaip elgiamasi su aviacijos emisijomis, e, tai yra e, susiję su technologiniais procesais ir praktika, bet kaip užtikrinsime, kad visuomenė uh, galėtų gauti daugiau informacijos ir kad um, ekspertai galėtų aktyviau dalyvauti ne tik į KAO, bet ir kitose struktūrose. Mes turime ne tik būti ambicingi, bet įtraukti kuo platesnį žmonių ratą į šią mūsų veiklą. O tas dabar neiškumas, kaip į KAO visą šį procesą vykdo, uh, aišku, trukdo tam platesniam dalyvavimui ir kaip komisija planuoja e, šioje srityje veikti, didindama skaidrumą. E, Pone Foster, e, džiaugiuosi gerbiama komisijos narė, kad atvykote į mūsų komitetą. Gaila, kad mes prieš dešimt metų jau nepradėjom ieškoti to pasaulinio sprendimo. Nemažai yra diskutuota, bet tokio tinkamo sprendimo nėra rasta. Tikiuosi, bet kuriuo atveju, kad žengėme gerų kelių. Ajatos ekspertai ir specialistai e, šiandien yra Briuselėje, su kai kuriais iš jų aš pietavau ir susidariau įspūdį, kad aviacijos pramonė Mm, yra nusiteikusi rodyti gerą valią. Aš turiu patirtį aviacijos rytyje ir manau, kad nepakankamai yra padaryta tiek projektuojant, tiek gaminant ar fuzelažą, ar, ar variklius, ar vykdant tyrimus aviacinio kūros rytyje nepakankamai padaryta siekiant mažinti CO2 ir kitus teršalus, kitas emisijas. Jei, e, pavyzdžiui, mm, yra dalykų, už kuriuos atsako tik valstybės narės, ar e, turime SIS2 plus, ar mm, atviro Europos dangaus sistemą, ar CESAR projektus. Aš manau, kad valstybėse narėse nėra pakankamai politinės valios, kad galėtume kolektyvai, kolektyviai spręsti kylančias problemas. Ir žiūrint iš mano pozicijų, aš tikiuosi, kad turėsime tą rinkos priemonė. Bet ar nebus taip, kad Junktinė karalystė ir ES valstybės narės turės taikyti kažkokias priemonės rimtesnės negu tas rinkos priemonės? Nenorėčiau, kad tai būtų, nes taip grįšime dešimtmetį atgal nenorime regioninio sprendimo, norime pasaulinio sprendimo. Taip aš suprantu, kad Afrikoje ir kitur yra labai neturtingų regionų, kad Rusija nerodo noro, didelio noro. Mes čia nenorime, e, kad būtų sprendimas, e, kuris neužtikrintų vienodos e, konkurencijos jei vienos šalis laikysis reikalavimo, o kitos ne. Ir jei tada negalėsime užtikrinti, kad visi laikytųsi reikalavimų, tai iškraipysime situaciją. Aš linkiu jums kuo didesnės sėkmės, kad rastume sprendimą. Bet neužmirškime, kad yra įvairių būdų mažinti klimato taršą ir turime ir tuos būdus aptarinėti ir jų neužmiršti. Dėkoju, ponia Meisner. Dėkui. Norėčiau pasisakyti kaip aplinkos politikė. Nieko daugiau išikėjo, tiesą sakant, išikavo, tiesą sakant, ir nesitikėjome. Jei kalbame apie pasaulinius dalykus, tai aišku, kad jie negali būti tokie ambicingi kaip e, tai, ką mes darome Europos Sąjungoje. Taip, aš sutinku su jumis, gerbiam komisijos narė, kad tai žingsnis į priekį, kaip ir Paryžiaus mm, susitikimo rezultatai. Taip yra šitas bendras sutarimas Aš nenoriu, kad e, klimatas šiltų dviem laipsniais. Norėčiau, kad galėtume iki pusantro laipsnio tą šilimą sumažinti. Bet kaip politikė, kuriai rūpi ir transportas, ir aplinka, noriu pasakyti, kad tas spaudimas, kurį mes bandome padaryti tarptautinių lygmenių, nedavė rezultatų. Ir regis, kad mes trukdome avialinijoms dalyvauti šioje sistemoje. Turime įtraukti visus. Turime, aišku, irgi pagalvoti, ką galime padaryti Europoje, kaip Europa gali parodyti pavyzdį. Ir turėčiau dar vieną klausimą jums e, susijusiu su IKAO. Jei IKAO nori užtikrinti anglės neutralumą iki 20 metų. Ar čia kalbame apie alternatyvų kūrą, ar kalbame apie optimalizuotų skrydžių e, maršrutus ar emisijų oro uost, mažinimą oro uostuose, nes tai irgi įmanoma. Naujų medžiagų naudojimas irgi gali leisti efektyviau mažinti taršą. Taigi, ką siūlo IKAO? Ir ar pakankamai yra kalbama apie inovacijas ir plėtrą? Dėkoju. Gerbiamą komisijos narę, dabar atsakykite į patiktus klausimus. Dėkoju už komentarus ir klausimus. Ir vienas uh, klausimas ir komentaras nuolat kartojamas - skaidrumas. Aš esu už skaidrumą, už skaidrumą visose sritise. Ir mes turime būti šimtų procentų skaidrus, nes tik taip galėsime dirbti. Ir mes kreipiamės į KAO, kad į KAO irgi veiktų skaidriai, nes valdymas turi būti neatsiejamas nuo skaidrumo. Ir tikiuosi, kad čia nebus problemų, nes valstybės narės yra įgyvendinančios institucijos. Jei nebus kontrolės, tai bus blogai, nes turime kontroliuoti, kas tuos kompensacinius projektus vykdo, kad užtikrintume, kad e, skirtingos šalis nevykdytų to paties projekto. Ir kai jau tas projektas atsidurs ant stalo, tai tikimės, kad nebus abejojama jo e, skaidrumo užtikrinimu. Taigi valdysena neatsiejama nuo skaidrumo, kaip ir įgyvendinimas turi vykti skaidriai. Kompensavimo kokybė. Tai irgi yra geras pavyzdys iliustruojantis skaidrumą ir skaidrų valdymą. Tas kompensavimas turi būti teisėtas neturi būti dvigubas skaičiavimas ir dvigubas mm, kompensacijų prašymas. Neturi būti e, dubliu, du kart tas daroma. Ir tikiuosi, kad ir jūs dalyvausite ir rimtai mūsų paremsite, nes Europos parlamento balsas yra svarbus. Mes, aišku, turime e, gerbti IKO taisyklės, turime savo ruoštų bandyti skatinti IKO e, būti skaidriais. Bet e, kadangi vyksta dėrybos, tai turime nuolat tą klausimą kelti, kai jūs su partneriais šios klausimus svarsysite, tai kelkite skaidrumo klausimą. Netiek daug klausimų buvo pateikta, e, buvo kalbama apie naujas technologijas ir ką čia mes galime padaryti. Šis klausimas nepatenka į KAO dėrybas, kalbame apie maršrutus, vežėjus ir naštos pasidalymą e, pačiu teisingiausiu būdu ir kol kas dar negalim daryti spėjimų, kokie bus galutiniai dėrybų rezultatai, bet galbūt kitas žingsnis galėtų būti oro uostai ir tą galimybę ateityje galėtume išnagrinėti. Reikia būti realistais. Ir nors jau mm, tą klausimą patikusio kolegos nėra, Bet taip, ES iš tiesų turi išlaikyti aukštą ambicijų lygį ir tikrai mes manome, kad pasaulinis susitarimas yra reikalingas ir mes turime ir toliau išlikti ambicingi ir siekti kuo mažesnio iškastinio kūro naudojimo. Bet taip, technologijos uh, keičiasi įvairiose sritise, tai apima ir naują projektavimą, ir naujas medžiagas, ir, ir daugelį kitų sričių, ir pramonės, pramonės sektorius e, visą tą daro. Aišku, galime galbūt padaryti vartotojus aktyvesnius ir čia jūs galbūt galėtumėt prisidėti e, ir tas perėjimas prie viso to naujos sistemos būtų tada greitesnis, nes galiausiai už viską moka vartotojas. Taigi labai svarbu įtraukti vartotojus ir užtikrinti jų bendradarbiavimą. Yeah. I think no... Jei daugiau nebūtų klausimų, tai aš a, norėčiau, jei leistė dabar padėkoti Jums už kron, konstruktyvų, kritinį, bet optimistinį požiūrį. Tai iš tiesų tas, ko mums dabar reikia šiame etape. Veikime bendrai kaip viena komanda. Jei nepritarėte kažkam, ką komisija teigia, tai atvykite pas mane į biurą ir išsakykite, bet kai mes deramės tarptautiniu mastu, tai mes esame viena ES komanda, kuri kalba vienu balsu. Dėkui Jums, gerbiama komisijos narė, kad atvykote pas mus, kad gavome atsakymus į klausimus. Baigiame mūsų posėdį. Noriu tik priminti, kad kitas posėdis bus 23 ir 24 gegužės Briuselėje. Dėkui visiems ir gero vakaro.